ponai, baigėme šiandienos sesiją, šios savaitės sesiją. Linkiu visiems geros kelionės namo ir susitiksime kitą savaitę Bruselėje arba Strasbūre. Posėdis baigtas.